Ponios ir ponai, norėčiau su visais jumis pasisveikinti. Matau, kad žiūrovų tikrai yra taip gausu, kad mums net reikėjo tam tikrų žmonių neįleisti, jiems nėra vietos. E, bet dabar juokus į šalį ir reikime prie darbo tvarkės 2008 metų konkurencijos politikos ataskaita. Ponas Butikofer yra pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu įsitikinęs, e, kad visi tie, kurie asmeniškai nedalyvaus šioje diskusijoje, bent jau savo dvasia yra su mumis. Komitetas nusprendė renkti nuomonę dėl šio pranešimo už kurį yra atsakinga kolegė Sofija Intfeld iš Alde frakcijos. O man teko garbė teikti pasiūlymus šiai nuomoniai. Yra septyni esminiai punktai ir man atrodo, kad būtų svarbu juos paminėti tokioje nuomonėje. Visų pirma, tai yra toks dalykas, kurio aš visiškai nelaikau banaliu ir manau, kad mes turime pasveikinti e, šį pranešimą, ypač jo paskutinį skyrių apie kartelius ir vartotojus, bei apie atskiros skyriaus e, besirūpinančio vartotojų teisėmis įsteigimą. Nes visi žinome, kad karteliai dažnai padaro atitinkamos žalos ir tai reikia būtinai pabrėžti. Toliau Kitas dalykas, galiu pasakyti, kai dirbau prie šitos nuomonės, aš dar galvojau, kad COP17 rezultatai bus visai kitokie. Tačiau iš esmės, manau, yra teisinga užduoti klausimą, kokį poveikį e, darys tokios tarptautinės sutartis, ypač konkurencingų. Ir trečia, norėčiau pasiūlyti paskatinti komisiją kitoje konkurencingumo ataskaitoje e, atskirą skyrių paskirti smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei konkurencingumui. Manau, kad tai būtų puikia priemonė, e, kuri padėtų tinkamai akcentuoti su, jomis susi, su vidutinėmis ir smulkiomis įmonėmis susijusia problema, susijusias problemas ir atkreipti dėmesį į sunkumus, kad joms kartais iš tiesų yra sunku e, būti konkurencingomis. Manau, tokiu būdu mes paremtumėme smulkės ir vidutinės įmonės. Toliau ketvirta. Reikia patikrinti klausimą e, savo tekste aš raš, tą klausimą formuluoju taip, e, kaip e, nacionalinės automobilių pramonės paramos sistemos iškraipo konkurencingumą. E, manau, mes turime iš tiesų pasvarstyti, ar jos iškraipo ir kaip jos iškraipo. Čia reikia, galbūt mes esame dažnai per daug kritiški, tačiau bet kokiu atveju reikia pagalvoti apie santykius tarp tiesioginio gamintojo ir e, dalių tiekėjų panagrinėti. Manau, kad tai yra svarbus dalykas. Toliau penktas aspektas, reikia būtinai paminėti energetikos sektorių. Ir pavyzdžiui, Vokietijoje šiuo metu vyksta diskusija, kitose šalise tikriausiai taip pat, kad e, neinvestuo, nepakankamai investuojant į infrastruktūrą taip pat gali daryti neigiamą poveikį rinkai ir konkurenci, konkurencingumui. Toliau šeštas dalykas yra viešieji pirkimai. Čia taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad galioja e, skirtingi nacionaliniai teisės aktai ir tai galbūt taip pat gali iškraipyti e, konkurencingumą. Ir kitas dalykas, kurį reikia, kurį dėl kurio reikia paminėti šią problemą, dėl to, kad socialinių ir ekologinių kriterijų e, įtraukimas taip pat gali skatinti konkurencingumą ir inovacijų kūrimą. Toliau paskutinis punktas yra telekomunikacijų sektorius. Aš pats manau, kad e, nepaisant komisijos pastangų, tame sektoriuje kol kas yra nepakankama konkurencija ir dėl to, E, reiktų įtraukti keletą formuluočių, ypač kalbant apie e, būsimą nacionalinių reguliatorių agentūros kompetencijos sritį. Aš jau šešėliniams pranešėjams pasakiau, kad esu suinteresuotas bendradarbiauti, e, aš atsižvelgiau visas jų pastabas ir taip pat norėčiau paskatinti visus kolegas bendradarbiauti. Aš kalbėjau su, fone, su ponė Intfeld dėl e, šio pranešimo ir ji pasakė kad jai taip pat, jai taip pat būtų suinteresuota gauti įtrio komiteto nuomonę. Dėkuoju, sako pirmininkas ponas Balčytis. Prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tai visų pirma, noriu pasveikinti gerbiamą kolegą Butikoferį už nuomonės parengimą, iš tikrųjų už labai samų parengtą dokumentą. Ir aišku, padėkoti už bendarbiavimą, rengiant jį, nes mūsų siūlomas patosos buvo inkorporuotos į tekstą ir praktiškai mes buvome vienminčiai šito dokumento rengime. Turiu keletą pastabų e, dėl kurių aš manau taip pat ateityje mums reikės diskutuoti. Tai visų pirma dėl konkurencijos energetikos vidaus rinkoje ir energijos tiekimo saugumo užtikrinime. E, šiandieną mes žinome, kad dar neturime tinkamai funkcionuojančios bendrosios energetikos vidaus rinkos, nes kai kurie ES regionai, kaip Baltijos regionas, yra visiškai energetiškai izoliuoti nuo likusios Europos dalies. Ir šiandieną mes dujas perkame brangiau negu likusi Europos dalis, e, kol nebus įspręsta energetikos infrastruktūros e, problema. ES negalės užtikrinti nei tiekimo saugumo, nei efektyvios konkurencijos energetikos rinkoje ir vidaus rinkoje. Todėl manau, kad būtina įtraukti siūlymą, užtikrinti tinkamą finansavimą energetikos infrastruktūriniams projektams bei savalaikijų įgyvendinimą. Tam komisija turėtų griežčiau kontroliuoti, teikti ataskaitas ir stebėti, kad šie e, veiksmai nebūtų vilkinami. Dėl valstybės paramos automobilių pramoniai. Europos ekonomika siekia tapti mažai anglės dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką. Todėl valstybių parama automobilių sektoriui turi būti atidžiai sekama, kad šios paramos tikslas atitiktų savo pagrindinę paskirtį, tai yra skatinti energetiškai tausias ir švarias transporto priemonės dėl nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių. Palaikau visiškai pranešėjų siūlymą, kad komisija turi ištirti, kaip viešųjų pirkimų taisyklių nacionaliniai skirtumai daro įtaką konkurencijai. Aš esu įstikinęs, kad daro įtaką nacionalinių šalių e, šito įstatymo skirtumai. Manau, kad Europos komisija turi imtis iniciatyvos, jau šiandieną yra tokia galimybė suvienodinti viešųjų pirkimų taikymo principus bendrijos lygmenių. Nes tik tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad konkurencija būtų orientuojama į naujoves ir taip pat galėtumėm užtikrinti didesnį viešųjų pirkimų skaidrumą. Ačiū labai. Danke sehr. Gibt es eine Wortmeldung? Dėkoju. Ar iš komisijos kas nors norėtų pasakyti? Atsiprašau, ponas Weberis dar nori pasakyti, nepastebėjau. Atsiprašau. <clears throat> Euh, Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Būti Koferiui už mm, šį dokumentą. Čia iš esmės kažką daug ir nepridursiu. Uh, Ypač šeštas punktas, aišku, yra jautrus. Čia numatoma mm, į um, pasiūlymų kvietimų, į konkursų skelbimus, į kontraktus įtraukti tam tikras normas, tam tikrus kriterijus kad būtų atsižvelgta į socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus. Iš esmės tai įtakotų e, visą konkurencijos sistemą ir galbūt iš tikrųjų takotų visą sistemą iš esmės jos prasme. Bendrai vertinant, labai svarbu, kad konkurencija būtų tinkama, teisinga. Tačiau, kai eina kalba apie mm, priemonės, kurias taikomas konkurencijai užtaikyti, galbūt užtikrinti, ne visuomet galbūt jos yra tinkamos, pavyzdžiui, kad ir, tarkim, Prancūzijos atveju iš esmės, kai eina kalba apie konkurenciją, tai kai kurios įmonės, europinės įmonės negali netgi realiai dalyvauti rinkoje pagal mūsų konstitucijos nuostatas. Ir dėl. Ir galbūt kartais mes turime, na, ne taip kabinėtis prie visų smulkmenų. Aišku, kad reikia um, kovoti su skirtumais. Pavyzdžiui, žiūrėkime, kaip e, telekomos rytyje e, roamingo, tarptinklinio ryšio e, kaina, kaip pavyko sumažinti per konkurencijos priemonės. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie europinės įmonės ir kartais galbūt įmantis tokių priemonių reikia atsižvelgti ir tuos dalykus. Dėkoju komisijai, ar norite ką nors pasakyti, prašau. Thank you very much. Uh, yeah. Ačiū. Taip, visų pirma, norėtumėm padėkoti Jums už nuomonės projektą. Jis tikrai išsamus ir labai naudingas ir iš esmės yra paliečiami visi tie klausimai, kurie um, padės um, ateityje toliau tobulinant pranešimą. Mes pasižymėjome tai, ką Jūs pasakėte, kad e, ypatingas dėmesys e, pranešime yra numatytas smulkiam vidutiniam verslui, ypač ateičiai tai yra svarbu. Aš taip pat galvoju, kad tas santykis tarp konkurencijos užtikrinimo ir paramos smulkiam ir vidutiniam verslui, tai tikrai yra mums labai rūpintis klausimas, ypač kai eina kalba apie valstybės pagalbą, mes tikrai labai apie tai galvojame ir tai labai atsispindės, žinoma, um, mūsų siūlom, siūlymuose, mūsų ateinančiame pranešime, mes tikrai atsižvelgsime į parlamento nuomonę tuo klausimu. Dėl kitų elementų mes būtinai pasižymėsime tai, ką jūs sakėte, tai labai naudingos buvo mintis. Ir ir tikrai pasistengsime e, sureaguoti į visą tai, ką jūs išsakėte kaip komentarų savo tolesnėje ataskaitoje. Ačiū. Dėkoju, ponė Biutikoferi. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Taip, ponė pirmininkė, tik trumpai norėčiau tiesiog konstatuoti po to, ką pasakė kolega Weberis, kad aš nesi, niekada nesitikėjau, kad e, mes čia gėdosime himnus konkurencingumui, aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad kad aš kaip žalesis e, čia šiame komitete esu už tai kritikuojamas, bet norėčiau ponui Weberiui pasakyti, kad aš jokių būdų neprieštarauju jums ir, ir tikrai negalvoju, kad reikia aukštinti konkurenciją, juk rinkoms reikia tvarkos. Rinka be tvarkos, be demokratiškai inicijuotos tvarkos negali veikti. Ir tai buvo visuomet, o iliuzija, kad e, rinkos savaime susitvarkys, niekada nepasiteisino ir aš jai nepritariu, bet nepaisant to mes turime kreipti dėmesį į tai, kokia rinka dabar egzistuoja rinkoje ir turime užtikrinti geresnį informacijos tiekimą, kuris padėtų mums susipažinti geriau su ta egzistuojančia rinkos tvarka ir e, manau, kad apie tai reikia kalbėti šeštame punkte. Ačiū. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad pakeitimų pateikimo terminas yra vasario antra diena ir toliau kalbėsime angliškai, nes yra trumpa procedūra. De, atsiprašau, pakeitimai bus teikiami anglų kalba, nes tai yra trumpoji procedūra. E, o dabar 28 atsiprašau, 30 punktas biologinio atliekų tvarkymas ES, ponas Šičesteris yra mūsų pranešėjas, prašau. German, um, I... Ačiū, ponė pirmininkė. mano kolegė, mano buvusi kolegė, ponė Gutierės, dabar ji perėjo į kitą frakciją, paprašė, kad aš užleišiu jai savo vietą. Jeigu prižadės greitai kalbėti, aš jai suteiksiu žodį dabar, perleisiu jai pasisakymo seka. Man jokių problemų ir galime pakeisti tvarką, jeigu norite. Europeaną pirmiausia tada aptarsim ir čia žodį suteiksime ponui Enčiu. Mulțumesc, domnule președinte.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 ketvirtas ir pe, penktas straipsniai. E, mes turime pasiaiškinti, kaip ta sistema galėtų veikti. Pats veikimo būdas turi būti patobulin, <clears throat> patobulintas. Europena turi būti e, teikiama kaip paslaugų grandinė. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad bus reklamuojamos visos prieinamos bibliotekos. Todėl galėtume sakyti, kad tas mūsų kuriamas portalas galėtų būti visuotinė duomenų bazė. Ir per ją galėtume nuvesti vartotojus į virtualią biblioteką. Ir reikia sukurti tarpusavėje nepriklausomas duomenų bazės, kad nuolat galėtume stebėti, kaip jos funkcionuoja. E, vadinamasis, vadinamoji out of print veikla turėtų būti vykdoma. Tai, kas e, valdys serverį, turės teisę keisti duomenis ir žmonės, kurie naudojasi duomenų base, galės prieiti prie visų prieinamų duomenų. Be to reikėtų įsteigti tokį institutą ar instituciją, kuri analizuotų, ar yra galimybių pateikti tam tikrus skaitmeninius duomenis saugiai. Tuo pat metu tokia institucija užtikrintų autorinių teisų laikymasi. E, reikia įvertinti, kiek tam reiks laiko, kiek tai kainuos tokių duomenų bazių valdymas. Todėl, kad e, skirtumų susidarys nemažai. Reikia atsižvelgti ir į komercinius interesus, kurie tokiuose internetinėse paslaugose taip pat egzistuoja. Turime užtikrinti, kad piliečiams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos. Ir teikiant e, duomenys į tą duomenų bazę, reikėtų aiškiai nurodyti, kas už ką atsakingas. Tokiu būdu projektas pagerėtų. Kad e, tokia sistema geriau veiktų, reikia e, skaitmeniniu būdu teikti įvairias informavimo funkci, e, paslaugas. Labai svarbu, kad tas projektas būtų e, suharmonizuotas, suderintas ir Europos komisija turėtų ieškoti sprendimų, kaip tokį projektą būtų galima geriau suformuluoti. Reikėtų, kad Europos komisija atliktų tyrimą, studiją, kuri pasitarnautų kaip pagrindas teisingam e, autorinių teisų tvarkymui, pavyzdžiui, ir kitiems svarbiems klausimų, ir kitų svarbių klausimų sprendimui va, e, žinant, kad turime nacionalinius archyvus, e, turime nepamiršti, kad visų darbų, kurie yra spausdinami ir teikiami duomenų bazėje, kopijos turi, turės ten ir toliau būti saugomos. Tokiu būdu informacija galės laisvai judėti ir be to jos tiekimas bus kur kas pigesnis. Todėl e, e, labai svarbu, kad piliečiai būtų patenkinti tokiamis paslaugomis. Kalbant apie skaitmeninį turinį, nepamirškime, kad autorių, autorių teisės ir galimybės turi būti išsaugotos. Besimokantys studentai, mokslininkai ar dėstytojai turėtų turėti galimybę nemokamai naudotis tą domenų bazę tai e, būtų pagrysta kultūrinės medžiagos prioriteto pamatu. Todėl, kad e, toksai besimokančiųjų e, naudojimasis turėtų būti kontroliuojamas irgi iš specialios e, įsteigtos institucijos. Tokiu būdu e, būtume užtikrintume, kad reikalinga kultūrinė medžiaga būtų prieinama reikalingiems žmonėms. E, taip pat svarbu tokiu būdu propaguoti, skatinti patį švietimą ir mokymasi. Mums šiuo metu iškyla viena problema. Nėra juridinės bazės, kuri leistų tokios bibliotekos pateikimą e, kaip projektą finansavimui. Ir e, tokiu būdu tas projektas neturi reikalingų lėšų. Be to reikėtų ieškoti galimybių pasirašyti bendradarbiavimo kontraktus tokiams, tokiai skaitmeniniai duomenų baziai parengti. Reikia išsiaiškinti, kas turi teisę į autorinius mokesčius. Ir uh, tikiuosi, kad tuos sunkumus sugebėsime išspręsti laiku. Čia kalbam apie didelį, labai vertingą darbą. Ir baigdamas aš galiu pasakyti, kad jau dabar įžengėme į antrą etapą. Ir jau piliečiai su ta sistema yra susipažinę. Reikia tik pasistengti, kad ta sistema būtų pakankamai reklamuojama ir išviešinama. Taigi reikės e, turbūt pradėti tam tikrą informavimo kampaniją, kad e, vartotojai galėtų pasinaudoti visais turimais tos sistemos pranašumais. Turbūt Google sistema būtų paprasčiausias būdas. Ir tokiu būdu mūsų projektas e, pasitarnautų kaip reikalingas informacijos ir žinių šaltinis, nes būtų prieinamas platesniai visuomenės daliai. Manau, kad jis susilauks pakankamai susidomėjimo. Dėkuoju už jūsų bendradarbiavimą ir lauksiu jūsų nuomonių dabar. Ačiū. Dėkuoju, ponė Gutierės. Dėkuoju, ponė pirmininkė jis, kai praėjusi kartą Ispanija pirmininkavo, mes taip pat nagrinėjome šią temą ir tuo metu aš dirbau kultūros komitete ir tuomet buvo kalbama apie tai, kad tai yra su subsidiarumu susijęs klausimas, nes Europos Sąjunga elgesi ne visą laiką protingai. Kartais ji daro tai, ko ji neturėtų daryti ir atvirkščiai. Europeana, bent jau tai, kaip dabar atrodo tas projektas, tai yra geras projektas, tačiau jo koncepcija yra galbūt nelabai gera. Ir tarsi sutarėme su tokia situacija, kai spaudžia batas. Europos. E, Euro, Europeanos idėja yra tai, kad būtų galima internetu turėti prieigą prie visų ES bibliotekų. Tai reiškia, kad e, toksai projektas turėtų būti labai gerai ir kokybiškai koordinuojamas, kad visos valstybės narės teiktų duomenis į Europeaną. Aš nesu už tai, kad kiekvienoje šalyje už tai būtų atsakinga atskira institucija, nes aš iš savo patirties žinau, kad e, toks dalykas nieko gero neduos, jeigu mes tik kursime papildomas institucijas. Manau, kad turi būti viena galva, kuri, kuri būtų už viską atsakinga. Taip pat reiktų. E, išsiaiškinti, ar tai turėtų būti e, viešojo sektoriaus kažkokia institucija ar privati įstaiga. Nes kol kas tai nėra labai aišku. Ir dabar iškyla problemų dėl mokslinių tyrimų, dėl tų pačių priežasčių. Yra e, mokami pinigai tam, kad būtų platinami moksliniai žurnalai, o autoriai e, praktiškai turi mokėti pinigus tam, kad perskaitytų savo pačių straipsnį. Tai juk taip negali būti, dėl to prieiga prie Europenos turi būti atvira e, ir tam projektui turėtų būti skirtas didesnis biudžetas nes bent jau dabar tai yra tikrai per mažos sumos ir su tokiamis sumomis mes ne, nesugebėsime sukurti Europinės skaitmeninės bibliotekos. Aš e, pritariu tam, kad e, didžiausia problema, ir tą aš galiu patvirtinti iš savo patirties, yra yra dėl to, kad e, kiekvienas gilinasi į savo e, dalyką, dėl to yra kol kas e, labai santūriai žiūrima į tą bendrą katalogą, tačiau juk internetas siūlo daugybę įvairių galimybių ir manau, kad mes turėtume jomis pasinaudoti. Pavyzdžiui, Dabar siūlomi formatai yra TIF ir GPC, tačiau manau, kad mes turime taip pat naudotis interneto kalba, kad kiekvienas galėtų įnešti savo indėlį, nes juk tam šiuo metu yra pakankamos technologijos, bet to nereiktų kurti papildomos teisinės sistemos aišku, gali būti kažkokia e, vadovaujanti institucija, bet šiaip nereikia kur, kurti kažkokių papildomų kliučių, nes kultūros koordinavimas, e, tą iki šiol e, tą vaidmenį prisėmė, kultūros koordinavimo vaidmenį prisėmė Vokietija ir Prancūzija. Ir kultūros e, koordinavimas turėtų būti vis tik tai e, paklusti subsidiarumo principui. Mes e, neturime stabdyti tokių projektų, netgi turi būti tam tikra prasme e, iliustracijų kažkokia kartoteka, nes e, šiuo laiku egzistuoja, yra daug jaunų žmonių, kurie absoliučiai neturi bendrojo išsilavinimo žinių, todėl reikia internetą panaudoti tam, kad būtų pristatomas atitinkamas vertingas turinys. Ir būtent kalbant apie Europeaną, mes turėtume daryti viską, kad kad pasiektume kiek įmanomų geresnių rezultatų ir turėdami nedaug lėšų galėtume geriau e, koordinuoti projektą. Ir taip pat e, nenorėčiau čia liesti intelektinės nuosavybės klausimo, nes tai yra labai sudėtingas klausimas ir manau, kad mes net neturėtume bandyti gilintis į tą klausimą šiame kontekste. Dėkoju toliau kolega Butikofer. Pone pirmininkė, dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pateiktą dokumentą. Manau, kad čia yra svarbus du dalykai. Visų pirma, tai yra laisvos nemokamos prieigos klausimas ir kitas dalykas, kurį jau akcentavo kolegos, tai yra būtinybė reklamuoti tą Europeaną projektą tam, kad kiekvienas žinotų apie tai, nes kol nebus žinių apie šį projektą, tai niekas juo ir nesinaudos. Taip pat norėčiau e, dar pridėti keletą dalykų. Manau, kad vienas, viena Europeanos problema yra tai, kad valstybių narių dalyvavimas yra labai skirtingas. Dažniausiai e, prie šio projekto e, dirba, daugiausia dirba Vokietija ir Prancūzija, kitos šalis nelabai ko prisidėjo, o kadangi tai yra projektas, kuris turėtų prisidėti prie Europos kultūrinės įvairovės išsaugojimo, tai manau, kad reikia, kad kuo daugiau dalyvautų kitos valstybės narės. Ir toliau kitas dalykas, aišku, su šiuo projektu yra susiję tam tikros teisinės problemos, nes ypač, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie medžiagą, e, kuriai dar galioja copyright taisyklė, taigi mes negalime e, e, kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, 20 amžiaus kūriniai nebūtų pristatomi ir tai būtų tarsi tam tikra balta dėmė toje, e, tame projekte. Taigi manau, kad mes turime kažkaip išspręsti tą e, autorinių teisų klausimą. Na ir dar viena pastaba, manau, kad yra labai svarbu, kad kad šis projektas turi būti tikrai ilgalaikis ir tam reikia užtikrinti ilgalaikį ir nuseklų finansavimą. Dar kartą dėkoju už šią iniciatyvą ir už bendradarbiavimą. Dėkoju, sako pirmininkas, kas kalbės komisijos vardu. Ponas Fulman, prašau. Yeah, you, um, Ačiū pirmininkė. Europeana. Tai yra beprecedenčio bendarbiavimo tarp Europinių institucijų rezultatas. Ir kaip visi kalbėtojai pabrėžia, tai yra tebevykstantis procesas. Šiuo metu Europeana yra vis dar prototipo etape, tačiau eina kalba apie prieigą prie 6 milijonų skaitmeninių objektų. Tai ne vien tik tai knygos, tai yra archyvų įrašai, seni žemėlapiai, audiovizualiniai, garsiniai įrašai ir taip toliau. Politikos tikslas yra pakilti iki 10 milijonų objektų 2010 metais ir taip pat paleisti jau tikrą sustiprintą Europeanos variantą. Dabar dėl to, ką nariai išsakė šiose diskusijose, Aš norėčiau visų pirma padėkoti e, pranešėjai už, pra, už nuomonės projektą ir iš tikrųjų pasiūlymai paliečia labai svarbius klausimus. Tai yra e, skaitmeninio pasaulio organizavimo valstybės narėse, bendrų standartų naudojimas, e, skaitmeninės medžiagos naudojimas, kaip mes organizuosime tai Europoje skaitmetinizavimo finansavimas, ką galima padaryti europinių lygmenių. Ir labai svarbus dar vienas klausimas, kaip Europeaną galima uh, padaryti žinoma, kaip, platesnėme, kaip galima platesnėme uh, tarpe žmonių. Kol kas, aišku, dar šis uh, serveris yra dar tik tai prototipo uh, etape, tačiau reikia galvoti apie jo paskleidimą. Norėčiau dabar keletą žodžių tarti kaip perspėjimui. Europeana yra organizuojama decentralizuotų būdų. Ir turinys iš tikrųjų lieka kultūros institucijų rankose. Europeana jums padeda surasti tą medžiagą, užtikrina sinergiją tarp skirtingos medžiagos, kurią turi skirtingos valstybės narės. Ir pranešė siūlo labiau centralizuotą projektą Praktiniam gyvenime tai reikštų, kad reikėtų pradėti vėl viską nuo nulio, su visiškai naujų požiūrių, kuris visiškai prieštarautų tam, ką iki šiol um, buvo nuspręsta daryti taip pat ir parlamento rezoliucijoje 2007 metais ir tarybos išvadose taip pat. Dar keletas pastabų buvo išsakyta dėl laisvos prieigos prie kultūros Šiuo metu Europeana jau dabar suteikia prieigą, laisvą prieigą prie milijonų objektų saugomų kultūros e, sritise. Aišku, viską reikia užtikrinti taip, kad būtų atsižvelgta į autorių teisų turėtųjų teises ir atlyginimą jiems. Jeigu eina kalba apie audio medžiagą, galima sudaryti licencijų sutartis tarp bibliotekų ir teisų turėtųjų. Jeigu eitų kalba apie naujesnę medžiagą, pavyzdžiui, e, šiolaikinės knygas, galbūt būtų galima kažkokias tai um, nuorodas padaryti iš Europenos į tas vietas, kur um, naudotojai galėtų tas knygas knygas įsigyti jau už pinigus. Aišku, Buvo komunikatas spalio mėnesį dėl žinių ekonomikos ir autoriaus teisių. Čia yra plačiai kalbama apie e, tą klausimą. Ir paskutinis dalykas yra finansavimas ir valdymas. Taip, e, visas pro, Europeanos projektas čia, tas yra numatyta centralizuotų lygmenių tą daryti ir mes dirbame kartu su Europeanos darbo grupe. Dėkoju. Kaip žinote, gerbiami, gerbiami kolegos, kad čia mes dirbame pagal pagreitintą procedūrą, dėl to, kad yra sunkumų e, kultūros komitetui, kad jis spėtų, todėl mes e, visi kartu nusprendėme, kad balsuojama bus e, vasario ketvirtą dieną ir kad visi dokumentai bus pateikti tik anglų kalba. Tikiuosi, kad visi tam pritarėte. E, dėkoju dabar visiems už šią diskusiją ir kitą savaitę žiūrėsime, kaip viskas vystysis toliau. Toliau e, kitas darbo tvarkės punktas apie e, žalėją knygą dėl biologinio atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Ponas Čičesteris yra pranešėjas, prašau. You, I... Ačiū pirmininkė. Maniau, kad jau dabar laikas man pasisakyti. Biologinės atliekos. Turime komisijos žalėje knygą. Prieš e, gana ilgą laiką ji jau parašyta, 2008 metais. E, joje biologinės atlikos yra apibrėžos kaip e, biologiškai su įrančios būtinės atlikos arba atlikos susijusios su virtuvėmis, restoranais, kavinėmis, parduotuvėmis ir atitinkamos atlikos iš maisto perdirbimo gamyklų. Paskui išvardinama, kokios atlikos neįeina, pavyzdžiui, miškai, miškų atlikos ir panašiai. Mums buvo pasakyta, kad bendra biologinių atliekų suma ES siekia 76,5 102 milijonus tonų. Taigi skaičius labai įspūdingas. Ir šaltiniai yra du pagrindiniai. Tai yra žaliosios atlikos iš parkų, sodų ir panašiai. Ir virtuvės atlikos vadinamosios yra kitas šaltinis. Taip pat paminima, kad valstybėse narėse labai skirtinga politika taikoma biologinių atliekų tvarkymo požiūriu. Ir įvardinama, kaip dabar yra biologinės atlikos perdirbamos. Pavyzdžiui, atskirai jos yra surenkamos, ta sistema mums visiems dabar tampa vis labiau pažįstama būtyje, kai mes turime rušiuoti atliekas ir e, biologinės atliekas dedame į atskiruos dėžes. Ir neretai tai varo iš proto, nes reikia pradėti galvoti, e, kad viskas turi atsidurti teisingoje dėžėje. Toliau turime savartynus. Mes visi sutinkame, kad jie yra blogas reiškinys ir e, dėl to niekas nesipriešina. Dar egzistuoja deginimas. Kai kas iš mūsų mano, kad tai yra gerai, nes e, tokiu būdu gaminama energija. Prie to klausimo sugrįšiu užmintės. Dar turime biologinį perdirbimą, kuris apima kompostavimą, Tai yra reiškiniai, su kuriuo aš esu puikiai susipažinęs. Visos mūsų virtuvinės atlikos atsiduria dėžėje ir palaipsniui jos suyra, supūna ir po to vėl sugrįžta į sodą, kur e, mes jas panaudojame kaip dirbožėmi. Tai yra ekologiškas e, aplinkai palankus būdas. Arba anerobinis suvirškinimas. Visas tas atliekas sudedame į didelį konteinerį ir turime tokių puikių chemikalų, kurie e, pradeda tam tikrus cheminius procesus, dėl kurių tos atlikos virsta dujomis. Tai vėlgi yra naudingas energijos šaltinis. Taigi, grįžtu prie skirtumų tarp valstybių narių, apdorojant tokias atliekas. Čia galima išvelgti tris kategorijas - deginimas, kai kurios valstybės narės e, savartynų atliką sudegina. Taip pat turime valstybės, e, kurios perdirba medžiagas labai dideliu mastu, nes labai daug e, atliekų yra atskiriamos į perdirbamas. Matau, kad Junktinė karalystė tas, tą kategoriją šalių neįeina. Ir valstybės, kurios pasikliauna savartynais. Čia nepaminėta nei viena valstybė narė, bet manau, kad didelė dalis valstybių narių e, savartinais naudojasi. Mes už tai nepasisakome, reikia ieškoti pažangesnių atliekų tvarkymo būdų. svarbiausias aplinkosaugos komitetui, bet ir mūsų komitetui rūpimas aspektas, aš manau, kad mūsų visada yra sveikas su aplinkosaugos komitetu pasverti, e, yra būtent energijos išgavimas iš atliekų ar energijos nepraradimas per atliekas. Manau, kad mums reikėtų apie tai ir kalbėti savo nuomonėje. Europos aplinkosaugos agentūra parengė ataskaitą, kurioje sakoma, kad bioenergijos potencialas iš municipalinių kietųjų atliekų siekia 20 milijonų tonų naftos ekvivalento per metus. Tai būtų 7 procentai visos atsinaujinančios energijos 2020 metais. Taigi kalbam apie gana reikšmingą energijos šaltinį. Ir Manau, kad tokį procesą verta skatinti. Mano nuomonė, tokiu būdu mes galime du zuikius nušauti, šiukšlių atsikratyti ir energiją pagaminti. Komisija savo žalėje knygą baigė klausimais, klausė žmonių, kas jiems labai rūpi įvairiausiais aspektais. Aštuoni iš viso klausimai pateikti, bet manau, kad mes turėtume atkreipti dėmesį tik į vieną. E, energijos išgavimas iš atliekų to reiškinio pagerinimas. Manau, kad būtent į šią sritį mes turėtume orientuoti savo nuomonę. Dabar aš kreipiuosi į kolegas ir raginu juos įsijungti į šią diskusiją. Aš pradėjau renkti jau nuomonės projektą, bet laiko pagal tvarkaraštį matau dar turime ir galėsime įtraukti kitų kolegų pasiūlymus. Būčiau labai dėkingas, jeigu kolegos tokių pasiūlymų išsakytų, jeigu tik jie tą darys e, e, draugiškai ir mandagiai ir pasiūlys gerų būdų atliekom sutvarkyti. Dėkoju, Dabar žodis teikiamas kolegijai Hall. Ačiū, kalbėsiu uh, mandagiai ir draugiškai, nes jūs norėte atskirti uh, atliekų tvarkymą. Ačiū Jums už tai. Uh, manau, kad šiame etape pritarčiau Jums, uh, kai sakote, kad energija iš atliekų yra iš tikrųjų tas dalykas, į ką reikėtų dabar sutelkti dėmesį. Pasižymėjau, kad iš tikrųjų labai daug dėmesio tam skirta komisijos dokumente, tam potencialui iš anerobinio perdirbimo, ką būtų galima panaudoti, kaip biodujas nepriklausomam, pavyzdžiui, tarkim, aprūpinimui, kūrų, jeigu eina kalba, tarkim, apie visuominio transporto, transporto priemonės ar panašiai, ar pavyzdžiui, netgi įjungiant į e, dujų tiekimo tinklą. Tačiau taip pat pasižymėjau, kad yra įvairių technologijų, kurios dabar kūriamos ir kurios dar labiau padidina galimybės panaudoti atliekas e, energijai gaminti. Čia yra tam tikrų užuominų jau um, atsinaujančio energijos šaltinių direktyvoje. Jūs tikriausiai atsimate, kuomet tarsi papildomų taškų skiriame bio kūro e, ateities kartoms iš, e, iš atliekų. E, ir iš tikrųjų tai yra įdomu ir, ir mano apygardoje taip pat yra siūloma uh, panaudoti tą potencialą iš anerobinių procesų gaminti kūrą, kad ne iš biodujų, bet iš etanolio, iš antros kartos etanolio būtų galima būtent gaminti energiją. Tiesiog nerimauju, kad jeigu mes neįtrauksime jau šių aspektų į diskusijas dabar, tai gali būti, kad tada Anerobinių procesų, e, atliekų perdirbimo procesų apibrėžimas bus suteltas tik tai į biodujas, tačiau nebus įtrauktas tas milžiniškas potencialas, pavyzdžiui, taip pat panalizuoti ir bioetanolio panaudojimo galimybės. Tai gal jeigu būtų įmanoma įtraukti tą į apibrėžimą, į jūsų pamastymus, tai būtų tikrai labai naudinga. Ačiū, Dank. Romano. Dėkoju. Romana Jordan Cizek, prašau. Hvala lepa in hvala našemu poročevalcu. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui už tikrai labai aišku vaizdą šio klausimu. Aš pritariu, kad. Uh, Dauguma šių aptartų klausimų yra Envi komiteto kompetencijai, tačiau pagal mūsų kompetenciją reikėtų analizuoti šiuos dalykus. Kaip aš matau, čia yra uh, potencialios mm, galimybės verslui. Ir štai tai, man atrodo, yra mūsų kompetencija. Ir tada jau reikėtų į mūsų nuomonę įtraukti tuos dalykus, ne vien tik tai energetikos rytį, bet ir um, žaliavinių medžiagų panaudojimą. Ir tikrai noriu pabrėžti, kad čia problemų turi mm, galbūt ne vien tik tai mano šalis, Slovenija, bet ir kitos Europos valstybės. Uh, Žmonės ne visuomet pasitikė, kuomet jų apylinkėse statomi atliekų per, perdirbimo įrenginiai. Aš manau, mes europinių lygmenių turėtumėm dėti didžiulės pastangas, kad padidintumėm žmonių samoningumą, kad parodytumėm žmonėms konkrečius skaičius ir konkrečius pavyzdžius, kad iš tikrųjų eina kalba ne, tai, ne apie kažkokį tai vieną ar kitą įrenginį, kuriam teikiama pirmenybė. Kad mes iš tikrųjų galvojame apie visą spektrą spektrą galimybių ir deginimo um, gamiklas ir kitų tokius įrenginius mes taip pat svarstome. Ir aš manau, kad mūsų komitetas būtent turėtų labai aiškiai akcentuoti šį aspektą. Taip pat manau, kad būtų labai gerai dar kartą pabrėžti, jog reikia apibrėžti tvarius kriterijus dėl biomasės. Ir pagal tuos kriterijus būtų galima tada ir priimti sprendimus dėl biokūro. Dabar dar ką noriu pridurti. Dėl šitų iniciatyvų turime būti atsargus, nes, kaip aš suprantu, šio žaliosios knygos tikslas yra atsakyti į klausimą, ar, ben, ar reikalingos bendrijos priemonės šioje srityje. Kaip aš suprantu, sprendimas, kurias technologijas pasirinkti, uh, visiškai priklauso nuo vietinių, vietinės specifikos, nuo vietinių realijų. Taigi turime būti labai atsargus ir galvoti, iki kokio lygio mes norim įsikišti ir kur vis tik tai reikėtų palikti klausimų subsidiarumo principui. Dėkoju. Prašau, kolega. Köszönöm elnök, igen, köszönöm elnök úr. Szeretnék hozzá... Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau dalyvauti šioje diskusijoje, nes pats esu chemijos inžinierius ir 30 metų e, gilinausi į biologinių atliekų klausimą, taigi aš šitą suprantu ir kaip ponas Šišesteris teisingai sako savo pranešime, čia mes kalbame apie atliekas iš kurių mes galėtume gaminti tik tai biodujas, nes visa kita yra neįmanoma, nei technin, nei, nei, nėra nei techninių galimybių, nei medžiaga yra taip pat netinkama. Taigi mes turime kalbėti tik apie biodujas, bioetanolis, bioetanolio neišeitų gaminti. E, Todėl galime kalbėti tik apie biodujas ir apie biometaną nes iš tiesų procesas yra toks, kad sausa medžiaga po, po sedimentavimo gali būti panaudojama dar kartą ir tada ta, e, tas biodujas dar galima e, panaudoti. E, aišku, pavyzdžiui, biodujos šildo ne taip gerai kaip gamtinės dujos, tačiau biodujas galima naudoti vietoje. Pavyzdžiui, galima šildyti kažkokią nedidelę gyvenvietę. Aš esu susipažinęs su labai daug e, techninės literatūros šią temą ir aš norėčiau pasiūlyti ponui Čičesteriui bendradarbiavimą. Aš netgi žinau vieną švedijos įmonę, kuri labai tiksliai aprašo visą procesą ir e, nagrinėja įvairius metodus. Taigi, manau, mes turime koncentruotis į tuos klausimus. Ačiū. Dėkoju už tokią nurodymą, už tokias pastabas, ar komisija norėtų ką nors pasakyti. Matau, kad ne. Pone Čičesteri, jūs ką nors gal norėtumėt pasakyti? Prašau. Little, Labai trumpai, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Tikrai aš nujaučiau kad bus komentarų dėl to, kad nereikėtų kažkokių tai technologijų palikti nuo šaly. Aš manau, kad e, tikrai mes būtumėm atviri galimiems variantams, turėtumėm skatinti įvairovę, nes tai yra būtent apsirūpinimo energija paslaptis, kai e, įdėgiamas konkurencijos elementas. Todėl aš ir numačiau, kad galbūt reikėtų įtraukti tokią pastraipą, kad būtų galima pabrėžti tai, kad reikia palikti atviras galimybės svarstyti įvairius techninius variantus dėl atliekų perdirimo, kad būtų galima paskatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą toje srityje. Aš manau, kad galbūt tai mm, išspręs ponios Hall ir e, jūsų kolega išsakytą pastabą dėl tos įvairovės Aš sutinku su pana Jorensu išsakytą mintimi dėl tvarumo kriterijų, bet čia gal toks um, yra dar elementas, kad čia eina kalba apie bio, mm, čia buvo biomasė, tarsi tokia interpretacija, tačiau mes kalbame apie bioatliekas, o tai nėra tas pats, kas yra biomasė. Mes uh, būtent biomasę konvertuojam po to į bioetanolį ar kitą biokūrą, tuo tarpu atliekos yra atliekos. Tai yra proceso pabaiga kažkokia tai. Man būtų labai įdomu taip pat, aišku, išgirsti plačiau ir apie kitas technologijas, jau jūs užsiminėte apie tai. Aš tikiuosi, kad šių diskusijų pagrindų aš galėsiu dabar paruošti nuomonės projektą jau kitam kartui. Aš tikiuosi, kad šio, šiame procese per nelik daug atliekų nebus. Dankeschön. Dėkoju. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra didesnė intelektinės nusivės teisų apsauga vidaus rinkoje. Pranešėjas yra Paulas Rubikas. Jo dėje šiandien nėra, bet kolegė Čislek jį pavaduoja, taigi suteikiu jai žodį. Prašau. Paul Rubik. Uh... Labai ačiū. Paulo Rubiko čia nėra dėje ir aš pabandysiu jį pakeisti, bet negaliu šimtų procentų to padaryti, nes e, jo komentaro apie tai, kas čia bus šiandien pasakyta, aš niekaip neišsakysiu, bet aš prižadu, kad jūsų komentarus jam perteiksiu. Kad išvengtume tam tikrų nesusipratimų, tik perskaitysiu tai, ką jis man parašė. Jis norėtų pasiūlyti, kad Teisės reikalų komitetas įtrauktų tokias rekomendacijas. Pirmiausia, turi būti skatinama visos Europos licencijų intelektinės nusavybės teisėms e, propagavimas. Kitas dalykas, e, turime E, skatinti, kad intelektinės nusavybės teisų licenzijos būtų išduodamos gimtaja kalba ir taip pat būtų išduodama licenzija viena bendra kalba, kad visoje ES būtų suprantama. Bet to reikia skatinti saveikumą ir technologinį neutralumą, e, apimant intelektinių savybių teisų platinimą nepriklausomai nuo technologijų ir nuo taikomo formato. Be to turime užtikrinti turinio konvertabilumą tarp skirtingų formatų. Uh, Turime išlaikyti labai stiprų intelektinės savybės teisų e, išsaugojimą, apsaugojimą e, ir turime numatyti priemonės, kurios leistų e, visos Europos lygio licenzijas išduoti skaidriai ir intelektinių teisų savininkai turėtų būti visiems aiškus. Turime numatyti galimas sankcijas intelektinių teisų nusavybių atvejais ir jos turi būti suvienodintos. Aha. Kolegė, vertėjai prašo, kad jūs truputėlį lėčiau kalbėtumėt. Tada iš naujo pradėsiu. Penktas punktas. Turite pagalvoti apie efektyves sankcijas, kurios leistų užkirsti kelią e, autorinių teisų pažeidimams ir neleisti, kad e, nuo intelektinių teisų savininkai uh, yra tik tai tam tikri tarpininkai ir dėl to negali pažeisti tų numatytų teisių, teikdami savo paslaugas. Kitas punktas - turime suteikti galimybę naudotis visomis įmanomomis sankcijomis pagal konkurencijos ir priekybos teisę. Turime įtraukti, kai to reikia, poveikio vertinimo sistemą susijusios su intelektinės laivės teisėmis, ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės ir apie tai turime kalbėti visuose poveikio vertinimuose. Paskutinis punktas - turime prisidėti prie Europos e, observatorijos kovai su klastojimu ir autorinių teisų pažeidimais, sukuriant aiškias procedūras ir standartus duomenų teikimui. Reikia įvertinti klastojimų ir piratavimo lygį skirtingose sektoriuose. Reikia. Darf mich herzlich bedanken. Norėčiau padėkoti, nes pranešiai ir atrodo, kad norinčių pasisakyti nėra. Atrodo ir šešėlinių pranešėjų nėra, komisija taip pat nenori nieko pasakyti, taigi baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą. Todėl norėčiau paskelbti 31 E, klausimą. Atrodo, kad pranešėjo taip pat nėra ir mes atidedame šį darbo tvarkės punktą prie e, punkto kiti klausimai. Nėra ką pasakyti, kad kito posėdžio data vasario ketvirta diena. Jūs taip pat žinote, taigi dabar turiu paskelbti, nors man ir labai gila, kad posėdis baigtas ir kad jūs jau turite lais, laisvalaikį. Atsiprašau, dar negalime vaikti posėdžio. Kolega Čišesteris nori kažką svarbaus mums pasakyti. Prašau. Thank you, chairman. um, I, I this... Ačiū pirmininkė, tikrai negaliu praleisti momento, nepasveikinęs jūs, kad darbo tvarkę užbaigėm tikrai laiku, atsižvelgiant į visus visus tuos iššūkius, kai tiek daug turime mėgstančių pasisakyti kolegų. Ačiū.